prašymą atimti imunitetą. Šis prašymas bus perdotas atitinkamam e, komitetui. E, teisės tvarkos, e, atsiprašau, teisės komitetas patikrino um, įgaliojimus ir paprašė paskelbti šios įgaliojimus galiojančiais. Franceskos Baracių nuo 2012 m. gruodžio 17 dienos ir pono e, Borisovo nuo 2013 e, metų sausio 1 ir pono Dumitru Zamifresku nuo sausio 9 dienos 2013 metų. Noriu paprašyti jūsų pritarti e, šių įgaliojimų galiojimui. Ar kas nors prieštaraujate? Ne, tada patvirtinsime šios įgaliojimus. E, mes sulaukime prašymo.